Pagal darbo atvarkę dabar turėtume pereiti prie pono Geir pranešimo. Biudžeto gairės 2017 metai, trečias skirsnis. Netrukus ir pradėkime šio klausimo nagrinėjimą. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos, Europos parlamentas turi E, primti tam tikrą poziciją, kad galėtų atremti ES kylančius iššūkius. Europos parlamentas kalba apie tos iššūkius ir kalba apie finansinės to pasiekmes. Taryba mums siunčia keturių puslapių dokumentą, kuris yra kopija to, kas buvo pasakyta 2016 metų direktyvoje. Yra skaičių, kurie buvo priimti, patvirtinti, viena kita formuluotė pakeista, bet ir tiek. Žinau, kad Vokietijos vyriausybė padarė viską, ką galėjo tam, kad būtų pabrėžta pabėgėlių krizės svarba, tačiau atrodo nebuvo sėkmingai tam pritarta, juk negalima tarybos direktyvoje kalbėti apie direktyvą. E, negalima kalbėti apie direktyvą, kur nekalbama apie pastarųjų mėnesių įvykius. 2016 metų biudžetas numato išorės veiksmams tam tikras lėšas, tačiau nenumatyta, kuo bus maitinami kaimininėse valstybėse pabėgėliai, kad jie galėtų eiti į mokyklą ir kaip Europos šalyje bus sprendžiama ši krizė. Kitaip tariant, ne, ne visas kategorijas atsižvelgta. Konkrečiai kalbant, taryba numato maržas, kurios nebuvo numatytos. Ir galiausiai e, situacija galėtume sakyti, pasikeitė, bet ar ji tapo geresnė, greičiau atvirkščiai. Taryba kartuoja 2015 metų savo poziciją. Ir tai reiškia, kad tiesiog bandoma slėpti galvas mėlyje. Esant e, turimai daugiametiai finansiniai programai, turime atsiminti, kad tais metais pinigų nepakaks tam, kad galėtume atremti visus iššūkius. 250 milijonų papildomų bus skirta e, Turkijos priemoniai. Tiek turėtų būti skirta, bet kol kas biudžete tai nenumatyta. 57 milijonai eurų e, šią savaitę dar buvo numatyti kaip papildoma eilutė, ko gero, Turkijai. Esu įsitikinęs, kad reikės iškoti papildomų lėšų gal 7 milijonų ar netgi daugiau, gerbiami kolegos, visos tos priemonės, man atrodo, visiškai logiškos. Turkija priėmė daugiau pabėgėlių negu visos ES valstybės kartu paėmus. Visą tai tarnauja visą ES, tad mes privalome padėti Turkijai priimti pabėgėlius. Humanitarnė pagalba yra teisingas dalykas ir teigiamas dalykas. Valstybės narės turi ją teikti. Tačiau reikėtų, kad taryba pasirinktų ir kad būtų aiškiai pasakyta, kas nebus finansuojama arba kad numatytų fin, būtinas finansinės priemonės. Tačiau taryba elgėsi taip, lyg nieko nebūtų įvykę. Akivaizdu, kad galiausiai biudžeto nepakaks. Turime galimybę reaguoti į tą naują situaciją, kuri būtų finansinės programos peržiūra. Norėčiau kreiptis į tarybą ir paraginti nebe slėpti galvos smėlyje, o E, ir nebetęsti tos krizės iki 2020 metų. Stabilumo paktas yra naudojamas taip, kad galiausiai nebeskaičiuojama kaip deficitas tai, kas yra e, panaudojama, pavyzdžiui, pabėgėlių politikai finansuoti. 21 pakeitime yra minimi tam tikri klausimai. Mes negalime reikalauti iš Graikijos trejeto nurodymų laikytis. Tuo pat metu reikalauti atverti savo sienas ir maitinti ir gydyti pabėgėlius. Taip darysim su Portugalija. Ji irgi daro viską, ką gali, kad primtų pabėgėlius. Mums reikalingas tam tikras lankstumas, todėl mes balsuosime prieš 21 pakeitimą, kurį pateikė EPP frakcija. Norėčiau, ir čia kreipiuosi į žaliuosius, kad galėtumėte balsuodami pritarti tam tikriems dalykams, netgi jeigu dėl ITER, pavyzdžiui, susilaikysite. Aš visada dirbau prie branduolinės energetikos klausimų ir aš visada keliau klausimą, ką reikėtų daryti, jeigu atsisakysime branduolinės energetikos, tai kainuotų 4 milijardus eurų. Tačiau gali atsitikti taip, kad atsisakysime kai kurių technologijų, jeigu nebeteksime ITER. Tad mano frakcija pasako už ITER, tačiau tai nėra kažkam prieštaraujantis dalykas. Tiesiog turime pasižiūrėti, kaip vystosi projektas ir pasižiūrėti, ko, kaip yra apskaičiuoti finansiniai poreikiai, kad jie nebūtų pernelyg dideli. Jeigu jie per daug dideli, galbūt reikės ieškoti būdų geriau panaudoti nepanaudotas lėšas, kuris buvo numatytos ITER. Tiesiog norėčiau visus pakviesti nesusilpinti biudžeto vien dėl šitų klausimų. Pirmininkė, aš norėčiau dar tarti žodį ir paraginti jūs kalbėti lėčiau, jeigu jūs jau ketinate teikti išvadą, norėčiau paraginti jūs pateikti jau išvadą apibendrinimą ir kalbėti ne taip greitai, sako pirmininkė. Gerai, sako kalbėtas. Turėjau šešias minutės. Norėjau pabaigti pasisakymą per tą šešias minutės. Taigi mūsų biudžeto problema galėtų būti išspręsta ir tai galėtų būti sėkmingas žingsnis. Lemasur pranešimas buvo patvirtintas 2008 metais ir ten buvo pasakyta, kad nereikia dar labiau e, skriausti Europos mokesčių mokėtojų, bet reikėtų, kad ES galėtų finansuoti prisimtas užduotis. Monti pranešimas gali suteikti mums tam tikrų gairių. Tikiuosi, kad taryba elgsis konstruktyviai. Tai reiškia, kad reikės padirbėti, tačiau reikia, kad taryba irgi dirbtų intensyviau, o nesiūlytų mums kažkokias perrašytas kopijas. Ačiū. Ačiū, panu Geriu, dabar žodžius komisijos nariai Georgijavai, prašom. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti pranešėjui Geir už tai, kad e, jūs pripažįstate, kad e, ES biudžetas vaidina labai svarbu vaidmenį sprendžiant krizės, e, taip pat gaivinant ekonominį augimą, kuriant darbo vietas ES. Kalbant apie 17 metus, tai mes biudžetinė prasme išgyvensime sudėtingus metus, e, turėsime spręsti pabėgėlių klausimą, žmonės turės būti integruojami, naujai atvykę e, ir toliau atvy, atvyks nauji pabėgėliai, taip pat reikės remti investicijas Europoje. Šiuo atžvilgiu mes sveikiname tai, kad Europos parlamentas pripažįsta, kad e, ES biudžetas patiria spaudimą, todėl reikia daugiau orientuotis į mūsų darbų rezultatą, kuriant į rezultatus orientuotą biudžetą. Tai bus elgiamasi 17 metais. E, pakalbėsiu apie migrantus ir pabėgėlių krizę e, e, mes norėtumėm padėkoti Europos parlamentui už lankstumo priemonės. E, jas ketiname toliau naudoti. Kaip matote, e, užbėgame įvykiams už akių, e, žiūrime, kokie gali būti iššūkiai, kokių priemonių gali reikėti humanitarniai pagalbai teikti ES viduje. Toliau ketiname finansuoti Turkijos programą jau iš 16 metų biudžeto yra skiriamos tam plėšos. E, pirmosios investicijos siekia 25 milijonus eurų. Be to, mes taip pat turėsime numatyti šiai programai lėšas ir 17 ir 18 metų biudžete. Dar vienas prioritetas, kurio mes negalime pamiršti. E, turime e, sumokėti skolas, kurios atsirado iš ankstesnių metų. Jos siekia 1,2 milijardus ir e, ketiname pateikti analizę, e, kaip būtų galima sumažinti tų susikauptų skolų skaičių ir kokios viso to bus pasiekmes artimiausiams metams. E, kai bus organizuotas tarp institucinis susitikimas E, bus pristatytas e, konkretus pasiūlymas. Kitas dalykas. Kas laukia mūsų 17 metais? E, pagal 7 straipsnį MFF reglamento turėsime peržiūrėti sanglaudos politikos vokus. Taip pat reikės peržiūrėti ir įsipareigojimus asignavimams nu, ir jiems numatytas e, ribas. Turime jaunimo užimtumo iniciatyvą, e, kuri turės būti peržiūrėta ir e, svarbus sprendimai turės būti priimti šią iniciatyvą peržiūrus. Tai turėtų būti atliekta balandžio mėnesį. Be to, 17 metais mes turėsime 5 procentais sumažinti darbuotojų skaičių. Vėlgi norėčiau paraginti visus siekti šio tikslo. Šiandieną minime Tarptautinę moters dieną. Tad e, norėčiau pabaigoje e, paminėti, kad e, Europos parlamentas paskatino komisiją atsižvelgti ir į lyties aspektą rengiant biudžetą. 2016 metais mes E, turime renkti 17 metų biudžeto projektą, tačiau taip pat peržiūrėti ir daugiametę finansavimo programą. Na, šie du dalykai galbūt nebūtinai yra tarpusavė susiję, tačiau apie juos reikia galvoti, kai yra rengiamas 17 metų biudžetas. Ačiū. Merci, madame. Nous commençons les prises de parole. Dėkoju. Dabar nuo frakcijų pradėsime ir pirmiausia, ponas Morešan, minutė. Ponios ir ponai, norėčiau padėkoti pranešėjai už atliktą darbą ir gerą bendradarbiavimą, kurį pasiekėme e, tarp politinių frakcijų. Pranešimas, kurį teikiame ir kuris bus tikėkime patvirtintas rytoj, turi tikslą kalbėti apie tų svarbiausius prioritetus. Pirmasis prioritetas tęsti ekonomikos atsigavimą ir antra, tinkamai tvarkyti su pabėgėlių krize. Tai yra tas rytis, kur turime atsižvelgti į tai, kad atvyksta migrantai, kad reikia su krize tvarkytis. Kitas dalykas, mums taip pat svarbu investuoti į infrastruktūrą, mokslo tyrimus, inovaciją. Mums svarbu sustiprinti Europos ekonomiką ir siekti, kad būtų sukuriama daugiau darbo vietų. Kad dėl pabėgėlių krizės. Parlamento pozicija labai aiški ir tai yra paminėta gairėse, kurias, didelę, kurias patvirtinsime didelę bausų daugumą, tikėkime, rytoj. ES biudžetas yra problemos sprendimo dalis. Europos parlamentas ir ankstesniais metais, ir dabar, kai e, nutinka krizės situacija, ragino laikytis realistinio požiūrio ir mes manome, kad valstybės narės turi skirti pakankamai e, lėšų Afrikoje, Turkijai ir kitiems regionams. Aš manau, kad mes galėsime rytoj patvirtinti pranešimą didelę balsų daugumą ir tuo būdu atsiliepsime ES piliečių lūkesčius. Ačiū. Pana, pana Tomas, socialdemokratų frakcijos vardu. Dėkuoju pirmininkė, gerbiamą komisijos narę. Pirmiausia, norėčiau e, pasveikinti taipogi pranešėją ir pasakyti, kad po 16 metų biudžeto, kurį patvirtiname labai atsakingai, e, štai atėjo 17 metų biudžetas ir mūsų gebėjimas sureaguoti į krizę nulems mūsų ateitį. Mums reikalingas politinis ir solidarus atsakas. E, nacionalinių priemonių koordinavimo nepakanka. Turime siekti harmonizavimo ir bendrų e, ats, ats, e, sprendimų bendriems iššūkiams. Štai pavyzdžiui, sienų saugumas yra vienas iš sričių. Nepakanka koordinuoti vien tik tai valstybių narių veiksmų. Reikalinga agentūra ir bendri veiksmai. Ir be finansinių pastangų tai to nepavyks pasiekti, be biudžeto tam tikrų lūčių nepavyks to padaryti. Norėčiau tik tai jūs įspėti dėl 14-20 metų e, finansinės programos peržiūrėjimo. E, norėčiau, kad tai būtų atsižvelgta būtent e, šiame kontekste. Ačiū dabar žodis ponui Ašvartui. Pone pirmininkė, pranešėjas teisingai įvardino problemas iškilančias Europos Sąjungai. Tačiau aš manau, kad teisinga diagnozė nebūtinai padeda e, atrasti labiausiai tinkamą gydimą. Norėčiau nu, paminėti tris dalykus. Pirmiausia, labai svarbu, kad ES veiktų pagal biudžeto galimybės, dėl kokio buvo susitarta tvirtinant daugiametinę finansinę programą, nepaisant tų problemų, kurios, e, su kuriomis susiduria ES. Tai neturėtų būti priežastis didinti ES biudžetą. E, komisarė taip pat kalba teisingai, kai sako, kad reikia biudžetą planuoti pagal planuojama pasiekti pažangą ir ieškoti pridėtinės vertės. Turiu pritarti pranešėjo susirūpinimui dėl jaunimo nedarbo. E, Suprantu, kad krizės laikais e, politikai nori spręsti problemas, bent jau rodyti, kad jie sprendžia, e, kad norima gerinti įsidarbinimo galimybės jauniems žmonėms. Tačiau patirtis rodo, kad jaunimo užimtumo schemos, e, nors buvo labai reklamuojamos, pasirodė nuvilenčios. Vienas dalykas, kuris padėtų jauniems žmonėms, kurie neturi darbo, yra puikiai besivystanti ekonomika. Ir dabar paskutinis, trečias dalykas. Suprantu, kad svarbu kalbėti apie žemės ūkio, saugumo krizę, apie pabėgėlių krizę. Tačiau turime nepamiršti to fakto, kad turime kalbėti apie konkurencingumą, užimtumą ir ekonomikos plėtrą. Tai turi būti mūsų svarbiausias šio biudžeto prioritetas. Ačiū. Dvi minutės ponui Dupre, Alde frakcijos vardu. Gerbiamas pirmininkė, gerbiamą komisarę. Šiandien mūsų daugybė iššūkių laukia. Pirmiausia, net tinkamas, per menkas yra ekonominis augimas, trūksta investicijų ir dėl to didelis yra nedarbas, kuris labai didžiulis yra jaunimo tarpe. Be to dar e, migracijos spaudimas e, Europos solidarumui e, kelia ir visai Europos Sąjungai kelia grėsmę. Be to dar yra ir terorizmo pavojus. Čia dar dėl to, aišku, žudinių pavojus kyla. Be to, pietinių regionų, viduržėmio jūros regionų, e, Šiaurės Afrikos regionų situacijos yra labai sudėtingos. Iššūkių turime daug. Biudžeto prioritetai 2017 metams būtų labai aiškus prioritetai Aldės. Pirmiausia, reikėtų inovacijas ir investicijas numatyti ir taip pat augimą užimtumo labui. Antra, reikia e, palaikyti MVI. Trečia, jaunimo iniciatyva atnaujinti. Ketvirta, valdyti, o ne vien tik tai patirti migracijos krizę. Reikia humanitarinius koridorius organizuoti, saugumo zonas organizuoti ir dėrėtis su partneriais, o ne e, prekiauti su tais partneriais dėl kažko. Tai penkta, reikia atsižvelgti geostrateginę realybę, ypatingai kaiminiuose regionuose ir atitinkamai reaguoti dėl tos pusiausvėros nebuvimo. Taigi, gerbiama komisijos narė, pirmininkė, kolegos, būtent remdamiesi šiais prioritetais mes dalyvausime diskusijose dėl 2017 metų biudžeto, kuris jums yra patikėtas parengti. Ačiū. Dabar guė e vardu ponė Niriada pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Kiekvieną mėnesį mus stebino komisijos pareiškimai. Ir kiekvieną mėnesį mus informuoja komisija apie naujus įsipareigojimus, naujus prioritetus, tačiau tuo pat metu sako, kad biudžetas bus mažinamas. E, valstybės narės turi gyvendinti taupimo priemonės ir dabar mes turime per nelik mažai lėšų politiniams tikslams pasiekti ir atsisakome netgi tų prioritetų, e, dėl kurių mes sutarėme. Pavyzdžiui, e, sakėme, kad investicijos yra labai svarbios ekonominiam augimui, darbo vietų kūrimui, ypač po 7 metų e, krizės. Ir dabar daugiametiniai finansiniai programai yra skiriama 85 milijardais daugiau. Kai kurios valstybės labai taupo Ir e, ypač jaunimas kenčia, todėl kad e, jaunimo užimtumo iniciatyva e, prastai įgyvendinama. Žuvininkystės sektorius taip pat susiduria su problemomis, o kalbant apie E, Europos strateginių investicijų fondą, tai iš jo daugiausiai turi naudos privatus investuotojai. Taigi aš laikausi nuomonės, kad e, na, tokia situacija verčia sunerimti. Žaliųjų vardu ponas Margal. Dėkoju pirmininkė šis pranešimas pono Gairio yra geras, taigi, gerbiama komisarė, tai yra puikus pranešimas, kuris patvirtina tik tai, kad parlamentas yra Europos bendro intereso gynyba prieš nacionalinius interesus, kurie e, šiuo metu e, ypatingai kelia pavojų Europos interesams šis pranešimas gali tapti nebeaktualiu, nes kiekvieną dieną susidurime su nauja neiškumo teikiančia situacija. Daugiametė finansinė programa, ambicijos nuosavų išteklių srityje Ir viso to nereikėtų pamiršti, bet to dar ir yra neišmokėtų mokėjimų. 20, Europa 2020 programa turėtų būti paminėta, Connecting Europe programa. Taigi šis tekstas labai teigiamas, nes čia kalbama be to dar ir apie klimato kaitą. Ir Ačiū dabar žodis ponui Zanį, FDD vardu. ES biudžetas yra problematiškas. E, tokia situacija yra ir valstybėse narėse, kur reikia sudarant biudžetus paisyti Briuselio reikalavimų. E, šiandien iš tiesų sunku pagerinti susidariusią situaciją. ES biudžeto didinimas yra tik tai utopija, nors yra aišku, kad kai kurioms programoms reikia daugiau lėšų. Laikausi nuomonius, kad tikrai yra per mažai e, programų, kurios galėtų efektyviau būti gyvendinamos ES lygmenių. Komisija e, sakė, kad e, Junkerio projektas turėjo būti didžiausias ES projektas, tačiau atrodo, kad e, valstybės narės pačios gali apsispręsti, kokios programos bus įgyveninamos ir finansuojamos Europos strateginių investicinių fondo. Ir dažnai tokios programos tikrai būna e, bevertės. Valstybės narės e, vertina ES e, biudžetą kaip svetimą dalyką. E, mm, žiūri, kokios iniciatyvos yra taikomos ES lygmenių E, tam tikroms problemoms, pavyzdžiui, kaip pabėgėlių krizę spręsti. ES serga ir jeigu norime ją išgydyti, reikia e, taikyti kitokias gydimo priemonės nei iki šiol. Dėkoju. Ponas Zilstra, pusantros minutės, ne vardu. Dėkoju, pirmininkė. Jokingos e, sumos numatytos pervesti Turkijai, tai yra absurdiška, Graikija taipogi reikėtų paminėti. Na, manau, kad reikia numatyti atitinkamas sumas, e, jeigu jų gali prireikti. Tačiau kaip dabar iš anksto galime sužinoti, kad tas tie, e, tie skubos atvejai bus iš anksto, bus ir, ties, ir bus tie skubos atvejai, kaip iš anksto tai numatyti, kaip tai žinoti nutikusi. Jau sausio antrą dieną parlamentas sakė, kad nepanka kankamai pinigų yra krizėms spręsti numatyta. Gerbiama komisarė, nei nacionalinių, nei ES lygių neįmanoma krizių numatyti. Dėkuoju dabar žodis ponui Fernandės pusantros minutės. Gerbiama pirmininkė, gerbiama komisijos narė, ES biudžetas sudaro tik tai 1 procentą BVP. Ir nepaisant to, šis biudžetas yra labai svarbus investicijoms. E, štai pavyzdžiui, 6 procentai tik tai numatoma administracinėms išlaidoms. Na, o pridėtinė vertė tos srities yra nepaneigiama. Pateiksiu pavyzdį. pla, Junkerio planas 300, 315 milijardų e, numatyta jam panaudoti, jau 50 yra panaudota milijardų. Kai kuriuose valstybėse e, narėse daugiau nei 50 procentų finansavimas yra užtikrinamas užimtumui, e, socialiniai sanglaudai, tai yra e, numatyta Todėl labai svarbu, kad regioninės veiklos programos ir toliau būtų tobulinamos. Turime MVI e, stiprinti bei skatinti konkurencingumą. Yra iniciatyvų jaunimo nedarbui. Ir be to dar turime ir skubiai spręstinų nu krizių. Štai pavyzdžiui, pabėgėlių krizė negalime būti abejingi, turime panaudoti visas turimas lėšas ir visą įmanomą solidarumą bei lankstumą tam, kad atremtume šią krizę. Ačiū dabar žodis ponai Mankai, minutė. Ponas Manka, dėkoju. Europai trūksta investicijų, kurios padėtų ekonomikai aukti ir kurios padėtų mums sukurti daugiau darbo vietų. Būtent dėl to turime Europos investicijų planą bei strateginių investicijų planą. E, Investicijų planas turėtų būti skirtas investicijom, kurios būtų neįmanomos, jeigu kažkas nepadėtų prisimti rizikos. Jeigu pasižiūrėtumėte investicijų sąrašo, kurios buvo patvirtintos, tai pamatytumėte, kad yra rizik, tokių investicijų, kur rizikos nėra. Mes e, be Europos strategijų investicijų fondų savo šalyje tvarkome su tokio pavyzdžio investicijoms. Tokio, tokie projektai, pavyzdžiui, kaip namų izoliavimas, nėra didelės rizikos projektai. Be abejo, tai sukuria daugiau darbo vietų, bet jeigu mes nu, mes iš EFSI finansuosime tokius neįsikingus pro, e, projektus, tai reiškia, kad pritruksim pinigų svarbesniems dalykams. E, Europos komisija turėtų atidžiau pasižiūrėti, kur panaudodami EFSI pinigai. Dėkoju. Ponas Kuzimiuk, dėkoju. Dėkoju. E Daugiametinė finansinė programa 14-20 metams kalba apie tokias biudžeto priemonės, e, tiksliau ten nuotytos tokios finansinės priemonės, kurios kurių nepakaks spręsti pabėgėlių kriziai ir skatinti ekonomikos augimui, su kuriuo susidūrėme. Taip pat tai nepadės spręsti ir jaunimo nedarbo problemos. 6 milijardai eurų e, Turkijai, fondas Sirijai, fondas Graikijai Visa tai, kas yra susijęs su 2020 metų horizonto programa bei neapmokėtų sąskaitų padengimas, mm, mus įstums į tokią padėtį, kad dėja teks peržiūrėti 2014-2020 metų numatytus finansavimo limitus mm, pagal finansinę perspektyvą. Manau, kad reikėtų E, ko gero numatyti ES mokestį, kuris būtų puikiai priemonė šiuo atveju trūksamus lėšoms surinkti. Ačiū. Ačiū pirmininkė, aš norėčiau paklausti, kaip reikėtų padidinti biudžetą nepažeidžiant finansų perspektyvos taisyklių. E, štai koks klausimas, tačiau šiandien aš norėčiau e, pakalbėti apie štai ką. Uh, E, pranešime sakoma, kad ES e, nesažiningai elgesi, dvilypiškai elgesi, nes nenori skirti ES lėšų. Pirmininkė, mane tikrai stebina toks pareiškimas. Jūs, jūsų kaltinimai e, valstybėms narėms yra neteisingi. E, ponas e, Cameronas, e, žinome, kokia jo yra pozicija dėl e, Lisabono sutarties. E, E, tačiau Downingo, e, tiksliau vyriausybė, e, tikrai neketina atsisakyti savo įsipareigojimų. Ministras pirmininkas pažadėjo, kad jis sumažins migrantų skaičių atvykstančių į Europ, į Junktinę karalystę, jeigu jis bus pakartotinai išrinktas. Aš nediskutuosiu šio klausimu, tačiau šiame pranešime vėlgi sakoma, kad 17 e, metais turėtų būti išleista dar daugiau mokesčių mokėtojų pinigų. E, lėšos turėtų būti išleidžiamos įvairiose srityse, tačiau pranešime yra pamiršta viena sritis Ir mm, aš laikausi nuomonės, kad vietoj to, kad reikalautumėm mm, dar daugiau mokesčių mokėtųjų pinigų, turėtumėm pagalvoti, kaip lėšos galėtų būti geriau panaudotos ir nesišvaistyti kaltinimams valstybėms narėms. Dėkoju. Președinte, mulțumesc colegilor. Ponas Marinescu, ačiū, ponė pirmininkė, ačiū kolegoms už parengtą pranešimą. Manau, kad tikrai labai svarbu laikytis 2017 metų biudžeto krypties, kad e, užtikrintume darbo vietų augimą ir ekonomikos augimą taip pat. Ekonomika patiria spaudimą dėl migrantų krizės. Turime rasti sprendimus, kad krizę išspręstume. O tas sprendimas neturi sukelti pavojaus kitoms ES svarbiams politikoms. Vis daugiau e, prašoma iš sanglaudos politikos skirti lėšas kitiems dalykams. E, pabėgėliai be abejo turi būti integruoti, tačiau tam mums reikalinga dinamiška ekonomika ir ekonomikos augimas. Paskirti fondus iš šio, e, lėšas iš šio fondo pabėgėlių problemams spręsti reiškia, kad būtų sukeltas pavojus ES integracijai. Reikia priimti aiškias biudžeto taisyklės, kad valstybės narės galėtų toms taisyklėms pritarti ir kad 14-20 metų lėšos būtų visiškai išleistos, negražinant nieko valstybėms narėms. Turkijos ir Sirijos poreikiai yra didžiuliai, jos būtina įtraukti biudžetą, priešingai jo nepavyks įgyvendinti. Taip pat būtina pataisyti atitinkamai daugiametinę finansinę programą. Tad reikia pagalvoti labai rimtai apie nuosavosius ES išteklius. Dėkoju. Kolegija Hoffman, prašau. Pone pirmininkė, pone komisarė. E, turime kurti tokį instrumentą, tvarios ekonomikos instrumentą, kuri padėtų kovoti su migracija. Neįsivaizduojama, kad lėšos būtų imamos iš vystimosi fondo ir kad jos būtų panaudojamos sienos apsaugai. Tai reikštų, kad ES šio fondo pinigai panaudojami kažkur kitur, kitoms reikmėms. Reikėtų peržiūrėti daugiametinę finansinę programą. ES taryba turi suprasti, kad nenumatytos išlaidos, taip ir vadinasi, nenumatytomis išlaidomis, dėl to tą programą reikalinga pataisyti. Uh, Taip pat e, Afrikai ir Sirijai numatyti atitinkami fondai, kur mums irgi reiks milijardų. Jeigu valstybės narės e, ketina geriau pasiskirstyti pabėgėlius ir ketina prisimti finansinę atsakomybę, tai viską, ką reikės padaryti, tai numatyti reikiamas priemonės solidarumui pademonstruoti. Ačiū. Gerbiama komisarė, kolegos, Labai keista, kai e, finansinės ryties e, tarnautojai visiškai nesistebi dėl to, ką nusprendžia vyriausybių vadovai. Na ir štai, kai galiausiai yra nusprendžiama, kad tarnautojai mano kitaip negu politikai, iš karto kyla nuostaba. Tokie įpročiai turi liautis, tokia praktika turi liautis, nes dabar turime geriau suprasti, kokios yra kitų problemos ir kad per dvi savaitės, ne, po dviejų savaičių nebūtų tos korekcinės priemonės paskui pritaikytos. Štai pavyzdžiui, Turkijos atveju kai kurie klausimai buvo sprendžiami. Mane labai stebina, kad e, tik 10 tai procentų fondų tiek Sirijai, tiek Turkijai numatyta. Pabėgėlių klausimai yra visiems aiškus. Gerbiama komisarė, aš tikiuosi, kad dėrybų metu pavyks padaryti kad valstybės narės elgsis protingiau ir kukliau šiek tiek. Ačiū dabar žodis ponui Denanu. Tiksliau, ponui Holmer. Dėkoju, pirmininkė. Aš noriu štai ką pasakyti. 2016 metais išnaudojame maksimaliai turimus e, instrumentus. Ekonominė, socialinė, terorizmo, migracinė, daugybė krizų patyrėme. Šiandien karalius nuogas, tačiau negalime paukoti Europos strateginių sričių, tokių kaip moksliniai tyrimai, kaip VŽUP, tam, kad e, dabartinius gaisrus nu, užgesintume. Taigi valstybės narės turi suprasti, kokia dabar situacija. Reikia surasti naujų išteklių ir mes nekantrai laukiame Monti komisijos darbo rezultatų, kuris šiek tiek degonės turėtų mums suteikti, tiksliau mūsų biudžetui, Europos biudžetui. Ačiū dabar žodis ponui Rubik. Dėkoju, pirmininkė. 2016 metų biudžete yra numatyti moterų klausimai ir tikimės, kad tas projektas Female Business bus intensyviau įgyvendinamas. Ir mes tikimės, kad čia migrantai turės didesnį vaidmenį. Valstybių ir vyriausybių vadovams reikia griežtai pasakyti, e, kad galime nuo 1 iki 1,1 procento pereiti. Taigi 0,1 procento BVP, skiria, jeigu būtų skiriama pabėgėliams, tai galbūt nebus per daug ir taip valstybės narės galėtų veiksmingiau biudžetą panaudoti. Čia ne tik apie Turkiją, bet ir apie Graikiją kalbu. Štai pabėgėliai prieglopščio prašytojai taipogi galėtų būti paskirstyti po valstybės narės ir taip valstybių ir vyriausybių vadovai galėtų dalyvauti šioje veikloje. Tai yra ne tik tai jie, bet ir NVO galėtų pretenduoti į tą finansavimą ir ieškoti sprendimų. Mums reikalingas ne vienas sprendimas, o daug, keletas galimų sprendimų. Ačiū dabar žodis ponui Vjoti. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti kolegai Gajer už puikų pranešimą. E, pakalbėsiu labai svarbę temą, tai yra kalbėsiu apie Turkiją. Kaip komisarė žino, mes biudžeto komitete e, daug dėmesio e, skiriame šiam klausimui ir Pone Georgieva, jūs neturėtumėt pamiršti, kad Turkija susiduria su e, žmogaus teisų pažeidimais. Kalbu apie spaudos laisvę, pagrindinės žmogaus teisės. Na ir mes dėjome didžiulės pastangas, kad padėtumėm Turkijai, tačiau tų dalykų negalime ignoruoti. Kalbant apie 17 metus, tai kalbant apie biudžetą, Daug dėmesio skirsime ir pabėgėliams, ir migrantams, dirbsime šiais klausimais, tačiau to, šie klausimai nebėra e, ypatingi, tiesiog su jais susidurime kaip su kasdienė realybė ir todėl jiems spręsti reikia numatyti lėšas biudžete. Ačiū ponas Novakovas. Pirmininkė, komisarė. E, Kiekvienais metais Europos parlamentas užduoda toną e, būsimų metų biudžetui. E, šiandien dauguma kolegų labai artistiškai, retoriškai kalba, tačiau šiandieną labai svarbu e, žiūrėti į, kas yra svarbu - jauni žmonės, inovacijos, technologijos. Tai yra metai, kai mes uh, E, turėsime parengti į rezultatus or, e, orientuotą biudžetą, kad e, nebūtų kokių nors nesumokamų skolų ir kad biudžetas būtų toks tvirtesnis. Kalbant apie jaunimo užimtumo iniciatyvą, tai nėra šiaip išvaistyti pinigai, nors kai kurie pakeitimų pasiūlymai apie tai kalba. Investuokime jaunus verslininkus, formuokime valstybių narių gebėjimus, kad e, jos galėtų e, sėkmingai įgyvendinti projektus, kurie yra e, finansuojami iš 20 metų strategijos ir EFSI. Galiausiai šiandien mes kalbame apie biudžetą, kuris virs ES veidų rytoj. Ačiū. Dabar žodis ponui Negresku. Dėkoju. Norėčiau pasveikinti pranešėją, pateikusią aiškės ir tikslės rekomendacijas 2017 metų biudžeto. Norėčiau pasinaudoti galimybę ir atsakyti tiems žmonėms, kurie pakeitimais bando ginti savo politinius interesus. Esu biudžeto komiteto narys ir negaliu sutikti su kai kurių kolegų siekių nuneikti sanglaudos politikos svarbą ir fondus, tas lėšas, kurie būtų skirti mažinti skirtumams tarp mūsų regionų. Nu, aš suprantu, kad reikia spręsti krizės iškeliamas problemas ir migracijos ir ekonominės krizės problemas. Tai reiškia, kad Europa turi būti vieninga, o vieninga Europa yra ta, kuri vystosi tolygiai, vienodai, kai vietos bendruomenės gyvena panašiai. Tik kartu galėsime išspręsti sunkias situacijas, o ES stabilumas priklauso nuo mūsų tikslų, nuo biudžete atspindėtų tikslų ir nuo daugiametinės finansinės programos. Negaliu pritarti pakeitimams, kurie galėtų tam pakengti. Ačiū. Tu, kolegos, nori kalbėti pagal spontaniškų pasisakymų procedūrą. Žodis pirmajam jų. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Dėkoju, ponia pirmininkė. E, sako ponas Hetman. Pirmiausia, norėčiau pasakyti štai ką. Mes daug kartų jau minėjome ir dar kartą noriu pabrėžti, kad mums reikia atsižvelgti į tai, kad turėtume reikimą finansavimą e, visiems projektams. Iš pernai yra neapmokėtų sąskaitų, turime tą problemą suspręsti. Biudžetas 2017 turės turėti daugiau išteklių, kad būtų galima išspręsti migrantų krizės iššūkius. Tai reiškia, kad reikia neįprastoms problemoms neįprastų išteklių, reikia surasti kažkur tas lėšas, kurių prireiks situacijai stabilizuoti. Tad turime dirbti ir su pabėgėlių integracija, nes mes jau sutarėm, kad tie pabėgėliai Europoje bus. Tai reiškia, kad reiks papildomų išteklių. Dvi šalis už ES E, ribų padeda stabdyti migrantų srautus ir rytus pelnų pagalbos. Ačiū, ponas Marijas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mes turime labai didelių problemų, rimtų problemų susijusių 2017 metų biudžetu. Pabėgėlių problema ir nedarbas, taip pat skurdo problema. Kai dėl pabėgėlių Pone Georgieva, periodas tikrai krit tūkstančių žmonių yra įkalinti Graikijos teritorijoje. Mėnesio pabaigoje jų bus 150 tūkstančių. E, buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija ir Albanija uh, uždarė savo sienas. Graikija yra labai skurdi šalis 2015 metais 2 milijardai su puse buvo išleisti pabėgėlių kriziai sureguliuoti. Reikia turėti pinigų centriniai vyriausybei ir regioniniams vyriausybėms šiems klausimams tvarkyti. Būtina, kad būtų kuo greičiau priimti reikiami sprendimai šios rytyje. Ačiū. Ačiū pirmininkė, ačiū už šias diskusijas šį vakarą. Jos parodo, e, koks sunkus mūsų laukia darbas. ES turi labai daug poreikių, o mes turėsime prioritizuoti turimus išteklius ir juos panaudoti geriau. Sutinku su tais, kurie kalbėjo apie tai, kad e, reikia kaip prioritetą numatyti konkurencingumą, augimą ir po to atremti pačius svarbiausius ES kilusius iššūkius. E, mes iš tiesų stengiamės užbėgti problemams už akių, nuspėti, kur jos gali atsirasti. E, todėl mes e, keičiame turimas priemonės. E, pavyzdžiui, tai galima tai pasakytina apie humanitarinės pagalbos teikimą ES. Ir atsižvelgiame į situaciją Graikijoje. Nežinome, kas gali atsitikti, bet pasaulis yra pažeidžiamas Ir dėl tos priežasties mums reikia greičiau e, pasirenkti ir reaguoti, kad apsaugotume mūsų piliečius, e, suteikti galimybės, kai, kurių nebelieka dėl krizės. Na ir pabaigai, norėčiau pasakyti, kad e, sutinku su tuo, kad nepasant to, koks mažas yra ES biudžetas, reikia numatyti tam tikrą rezervą greit, greitam problemų sprendimui. Dar reikėtų kūrybiškai žiūrėti, kaip yra panaudojami pinigai. Gal galime pasiekti e, daugiau nei vieną tikslą su tuo pačiu euru. E, pavyzdžiui, 30 e, milijonų iš 50, e, kurie turėjo buvo e, skirti pienų, pieno programai buvo panaudoti programai, kuri e, buvo skirta pienui įsigyti pabėgėlių vaikams. Taigi toks yra mūsų kūrybiškumo, kūrybiško darbo pavyzdys. Taip, šiandien mums reikia pinigų, bet e, dar labiau mums reikia vienybės. Ir kai mes dirbame su biudžetu, reikėtų vengti E, kovų, nesutarimų, nes tai tik tai kenkia ES vieningumui. Dėkoju. Ačiū, ponia Gairi, jūs beveik šešias minutės savo išnaudojate, gal dar norėtumėte ką nors pridurti. Dėkoju, pirmininkė. Dėkoju kolegoms už išsakytą paramą. Klausimai užduoti, darbas pradėtas, laikas atsiritojus rankovės dirbti. Pirmininkė, diskusijos baigiamas, balsuosime.